Yra patvirtintas. E, Atsistatydus e, ponui e, Petrui Mach ir poniai Glenis Vilmot, parlamentas skelbė, kad nuo rugsėjo pirmos iki, liep, iki spalio trečios dienos jų vietos yra laisvas ir informuojamas apie tai atitinkamos nacionalinės institucijos paskyrus Mariją Gabriel Europos komisijos nare, taip pat Herbertą Roilį regionės e, Reino šiaurės Vesvalijos žemės e, vyriausybės narių, ponę Ildiko Galpelts e, audito rūmų nare. Nuo Liepos 7-osios e, ponios Gabriel ir Royal vietos yra laisvos, o Galpelts nuo rugsėjo 1-osios e, dienos. Apie tai informuota e, atitinkamos valdžios institucijos. Ponas Louis Alio taip pat atsisakė parlamentaro mandato nuo Liepos 21 dienos. Maltos, e, Vokietijos, Junės karalystės ir Prancūzijos Respublikos e, valdžios institucijos informavo Europos parlamentą, kad e, Francis Zami Demech, Denis Ratkė, Jonathan Bullock, Franz Žemė ir baronienė Nošė Mobarik atsistatė atsistatydina, tiksliau e, nuo 24 birželio, 24 liepos, 1 rūpjūčio ir 10 Liepos e, pakeis e, parlamento narius Kačina Roy.